Indijoje. Tai yra Estijos ir Junktinės karalystės priečiai. Prašau dabar žodis rezoliucijos autoriams ir pirmasis kalbės ponas Indrek Tarant. Dvi minutės. Ačiū, ponia pirmininkė. pidanud muud rühmad tarvilikuks toetada parem... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū pirmininkė. Prieš metus e, mūsų rezoliucija nesuslaukė pristarimo, tačiau tikiuosi, kad dabartinė rezoliucija padės užbaigti šį incidentą. Žaliai pirmieji nuo pat pradžių nesėjo Italijos jūrininkus su Estų ir Junktinės karalystės piliečiais. Mes manome, kad šiuo atveju, atveju siejimas nepadės, o tik tai sukurs papildomų problemų. Džiaugiuosi, kad Estijos parlamentarai visose politinėse frakcijose tai suprato. Noriu padėkoti Larai Komi, Kastaldo, Antonija Panceri, kurie suprato mūsų poziciją ir atsižvelgia į tai. Galiu patikinti jūs visus, kad jie gali tikėtis ir mano paramos, kai diskutuosime apie Italijos vyreivių atvejį. Taip pat noriu padėkoti Jeffrey Van Ordenui, kuris e, padėjo renkti rezoliuciją, padėjo gauti informacijos iš Indijos. Mes neprisijungėme prie bendros rezoliucijos, mes norėjome pateikti savo rezoliuciją, nes mūsų rezoliucijoje neminimas e, Indijos teismų sistemos specifiškumas. Parlamentas nėra diplomatai, mes nedirbame diplomatinėse tarnybose. Mūsų rezoliucijos turi atspindėti faktus, kitaip jos neturės laukiamą poveikio. O kai dėl nes rezoliucijos antrojo straipsnio, tai Indijoje yra 2 milijardai gyventojai, tai Estijoje yra šiek tiek daugiau kaip vienas milijonas. Mūsų dydis yra labai skirtingas. Jeigu norime imtis atsakomųjų priemonių, mes turime areštuoti 14 140 tūkstančių Indijos piliečių. Mūsų rezoliucija yra gera, jie gali prisidėti prie situacijos sprendimo. Mes manome, kad Britanijos ir Estijos apsaugos e, darbuotojai dirbė laivuose, yra žmonės ir jie nuspelno būti gražinti namo. Ačiū toliau, ponas e, Mario Borgėdzija. Dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti mano frakcijai kuri norėjo paremti rezoliuciją, kurioje kalbame apie Italijos e, klausimą, tai yra Italijos jūreivių laisvę. Vienas iš jų yra dar kalėjime, o kitas laukia teismo proceso rezultatų. Na ir žinoma, rezoliucija šiuo klausimu atrodo, e, bus čia parengta labai negreitai, kokiais 18 metais. Na, Italija, kokia be būtų didį tauta, turi ginti savo piliečius, nes jeigu jie yra, nors jie yra ir užsienyje kalėjime. Aš suprantu, kad klausimas yra delikatus, subtilus, tačiau aš manau, kad europiečiai nepasirodė esą labai e, įtakingi čia. E, keli klausimai. Nors Europa nori apginti mus nuo islamo valstybės, tačiau net neapsaugo dviejų jūreivių, dviejų kareivių, kurie buvo, dirbo kovodami su piratavimu ir nusikaltimais. ES turėtų ginti ir savo karinę garbę, nes šie kaltinimai yra tokiai garbiai dėmė. Kodėl taip įvyko? Galbūt todėl, kad jos ES piliečių karinė garbė nelabai ES rūpi. Tai yra labai apgailėtinas įvykis ir incidentas. Laimiai prasideda tarptautinis arbitražas, nors jis, aišku, galėjo vykti ir anksčiau. Manau, kad tai, ką padarė ponia Mogarini, nebuvo labai veiksminga, turint galvoje <clears throat> iki šiol pasiektus rezultatus. Aš manau, kad jūreivių ir kitų ginančių laisvės principą jūroje atvejais yra labai svarbus. Komisija turėtų peržiūrėti ES ir Indijos santykius ir bet kokią pokalbiai su Indija ar galimybė sustarimai turi būti sustabdyti. Tai gyvoja Tarijos jūreiviai. Ačiū, toliau pane Adinolfi, dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti kitų savo frakcijos kolegų atžvilgių, kad jie negalėjo dalyvauti šiame posėdėje. Tačiau kalbame apie žmogaus teisų gynybą. Tai yra aiškiai susijęs su šiais 35 Estijos ir Britanijos piliečiais, kurie buvo nuteisti ir Tas pats liečia ir du Italijos jūreivius. Todėl valstybės narės turi demonstruoti nuoseklumą. Mums tai reikia imtis veiksmų visos tarptautinės bendruomenės vardu Jeigu tai būtų įvykę anksčiau, ko gero būtume radę patenkinantį sprendimą dėl šios problemos. Vyriausio įgaliotinė Frederika Mogherini turintis veiksmų kaip galima greičiau. Ačiū toliau Jeffrey Van Orden. Ačiū pirmininkė. Veiksmingiausias atsakymas kovoje su piratavimu yra e, saugumo pareigūnų panaudojimas laivuose. Tai yra tokie plaukiantis e, ginkluoti laivai ir jie apsaugo šiaip navigaciją laivų. Ir toks, toks laivas 13 e, metų lapkričio mėnesį, e, atrodo, buvo Indijos teritorijos vandenyse, kai jį sulaikė Indijos pakrančių tarnyba ir nulidėjo į uostą. Po to visi 35 įgulos nariai, skaitant 14 estų ir 6 britus, buvo apkaltinti ir e, jiems yra skirta ši rezoliucija. Po tam tikrų teisinių argumentų e, mūsų didžiam nerimui jie buvo teisiami ir jiems buvo skirta penkių metų maksimali kalėjimo bausmė per šios dviejų metų laikotarpį, jie buvo laikomi areštą Indijoje. Pone pirminkė, aš turiu pasakyti, mes gerbėme Indijos suverenitetą savo žemėje ir, ir vandenyje ir tai, kad e, Indija turi puikias teisinės tradicijas. Taip pat Indija yra nukentėjusi nuo teroristinių išpolių, kai kurie buvo vykdomi iš jūros, tol mes puikiai suprantate, suprantame, e, kad šis klausimas Indijai jautrus. Tačiau e, šį atvejį grėsmės Indijai nebuvo, šie žmonės nevykdė jokius smurtinių veiksmų. Priešingai, jie kovoja su terorizmu. Tie vyrai, britai, estai ir kiti e, gyveno, buvo kalėjime laikomi sunkiamis sąlygomis, e, jos, jų šeimas patiria didžiulį stresą ir mes prašome Indiją, kad e, jie būtų gražinti namo ir kad greitai būtų e, šis reikalas išspręstas teigiamai. Pone Vordanai, ponas Deva nori užduoti Jums klausimą. Pone Deva, prašom. Ačiū, ponė pirminkė. Ar mano draugas Van Ordenas sutiks, kad absurdiška, kad Indijos valdžia nuteisdama tuos žmonės neturėtų visų traktuoti vienodai. Laive vadovauja kapitonas, jis įgulai liepė plaukti į Indiją, tai jie pakluso. Jeigu jie būtų nepaklusę, jie būtų sušaudyti už maištą. Jeigu jie sutiko, tai dabar jie įkalinti Indijos valdžios, kurie atrodo neskiria, e, kuo skiriasi žmonės, kurie klauso įsakymų ir kurie yra visi kiti. Ar jūs sutinkate? Taip, jūsų labai e, teisingi argumentai. Man atrodo, kad buvo žmonės areštuoti nediskriminuotai ir jie patys atrodo iš vis nieko pažeidžiamo nedalė. Jie atsidūrė, e, kaip mano draugas teisingai pasakė, situacijoje, kurios patys nekontroliavo, todėl mes ir prašome greitai užbaigti šią bylą. Ačiū. Toliau tūne kelam. Dvi minutės. Labai ačiū. Thank you pirmininkė. Noriu padėkoti kolegai Van Ordenui už jo konstruktyvų, subalansuotą požiūrį į šio teksto rengimą. Tai nebuvo lengva, viskas buvo gana komplikuota, tačiau pasiekėme šį etapą. Taip pat norėčiau pareikšti užuojautą ir dviems italų jūreiviams, kurie yra panašioje situacijoje. Tačiau dauguma Italijos kolegų reikalavo jų bylą atskirti nuo šiandienės diskusijos. Tačiau mūsų žuojauta ir solidarumas skiriamas ir Italijos kolegams. Čia kalbame apie 20 e, ES piliečių ateitį 14 estų, 6 britų, kurie dalyvavo antipiratinėje operacijoje o jų laivas buvo sulaikytas, kaip minėjo kolega Van Ordenas, 2013 m. spalio mėnesį. Kas įdomu, yra tai, kad jie nebuvo kaltinami plėšimu, ginkluotais užpalymais ar nelegalia prekyba. 20 ES piliečių yra kaltinami patekę į Indijos vandenis su uh, ginklais ir už uh, benzino pirkimą iš neoficialių šaltinių. Manau, kad galima daryti prielaidą, kad tokių e, kaltinimų panaikinimas užtruks kelias mėnesius. Vietoj to mūsų piliečiai jau yra kalime beveik 2,5 metų. Jiems buvo panaikinti kaltimai viename Indijos teisme. Buvo, jie buvo vis tiek visgi nuteisti kito teismo penkiems metams įkalinimo. Šiandien mes nekvestionuojame Indijos suverenumo ir teisinės sistemos. Kalbame apie geros valios gestą, e, abipusės draugystės e, e, kontekste parodyti pasigalėjimą tiems 20 vyrų. Manau, kad pagrindinių teisių pagarba ES piliečiams yra, nėra kažkas išskirtinis ir parlamento nariams būtina kalbėti apie mūsų piliečių tragedijas. Mūsų piliečių gynimas ir parama negali e, priklausyti nuo diplomatinių grafikų ar e, planų. Ir toliau Rumas Paet, prašom. Suur tänu, thank you very much. Ačiū. 14 estų ir 6 jungtinės karalystės piliečiai, ES piliečiai yra įstrigę ne, susiklošius nepalankioms aplinkybėms daugiau du, nei du metus Indijoje. Teismo, Indijos teismo sprendimas buvo apskustas ir praėjusią savaitę netikėtai e, tie e, vyrai nuteisti Penkių metų laisvės atemimui tai buvo šokas visiems. Bandome atkreipti Indijos dėmesį šį atvejį, kad būtų galima rasti tenkinantį sprendimą. Suprantame, kas rūpi Indijai ir kokie yra opus klausimai, tačiau prašome Indiją suprasti mūsų požiūrį tie vyrai dalyvavo kovos su piratavimu veiksmuose ir E, šitokios siglos yra vienintelė veiksminga kovos su piratavimu priemonė. Jie yra kalėjime, išvietinta laisvė, jie pasilgia savo šeimų. Tiesiog prašome Indijos pagelbėti mus ir padėti tuo, sugražinti tuos žmonės namo. Ačiū, toliau žodis ponui Antonijo Panseri, prašau. Pirmininkė, Visų pirma, suprantu, kad pirmininkas e, pirmininkaudamas posėdžiai turi išlikti neutralus, bet manau, kad e, iškyla štai koks klausimas. Italijos pėstininkai neminimi pavadinime. Manau, kad pavadinimas turėtų būti performuluotas. Galbūt yra kažkokia klaida, bet minimi tik tai vieno laivo apsaugos darbuotojai. Turime labai aiškiai pasakyti štai ką. Ši rezoliucija nenukreipta prieš Indiją. Mes, mes gerbėme tą šalį ir su jie mus sieja ilgalaikės tradicijos, tačiau mus neramina užsitęsusios teisminės procedūros, prieštaravimai ir manome, kad e, teismo bylos nagrinėjimas teisme turi atitikti visus reikalavimus. ES taip nenilstamai dirbti, kad būtų rastas tinkamas šio klausimo sprendimas. Dabar išklausysime kalbėtojų frakcijų vardu, APP e frakcijos vardu ponas Polčiak. Ačiū pirmininkė. Remdamasis visą turimą informaciją, susitikinęs, kad Europos piliečiai ir jūrininkai nekėlė jo, jokios grėsmės Indijai. Ir per tuos mėnesius ir metus situaciją buvo galima išspręsti jau seniai. Todėl aš laikau dabartinę situaciją visiškai neprimtina. Tai visiškai prieštarauja ES elgesiui tokiais atvejais. 2010-2013, norėčiau priminti, ES suteikė Indijos plėtojimui, ypač bendrų veiksmų planų srityje 470 milijonų eurų. O tai buvo lėšos skirtos ir sveikatos apsaugos ir kitoms sritims. Manau, kad turėtume persvarstyti savo požiūrį. Siūlau neteikti E, nefinansuoti tokių režimų, kurie taip gėdingai elgesi su ES piliečiais. Socialdemų frakcijos vardu Pone, pone Maurijų Lauristin, prašau. Ačiū pirmininkė. Komisarė, kolegos, džiaugiuosi, kad visos politinės frakcijos šiandien vienbalsiai nusprendė parodyti solidarumą tų jūrininkų atžvilgių, kurių likimas mums kelia didžiulį susirūpinimą visiems estijos žmonėms. Mes susirūpinime ne tik estijos piliečių likimu, bet ir Junktinės karalystės bei Italijos piliečių likimu. Daug kalbame apie solidarumą tautų solidarumą, solidarumą dide, dideliuose klausimuose. Tačiau solidarumas yra gyvendinamas ir kai jį rodome konkretaus žmogaus atžvilgių. Ir sprendimas šiuo atveju yra simbolinės reikšmės. Jis atskleidžia, kad kiekvienas Europos pilietis gali tikėtis iš ES solidarumo. Ir kiekvienas pilietis gali man gali tikėti, kad jis yra toks pat kaip ir kiti ir nusipelno paramos ir pagalbos. AKR frakcijos vadus ponas Niržydėva. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pastebėti, kad mūsų, kad šalia nėra kvorumo vykstančioms diskusijoms. Tačiau jau sakiau, ats, e, užduodamas klausimą ponui Van Ordenui, kad tai, kas vyko Indijoje, buvo teisingumo pažeidimas. E, teisingumo, pas, pastyčiojimas iš teisingumo. Reikėtų indams padėti modernizuoti jų teisinę sistemą. Prireikė dviejų metų, kad suim, suimti žmonės buvo be jokios finansinės paramos, kai, iš, kai kurių iš jų būklė yra labai sudėtinga. Indijos valdžiai prireikė dviejų metų pradėti tos bylos nagrinėjimą. Indijos teismų sistema yra uh, Uh, užgriozdinta bylomis. Negalime tikėtis, negalime laikyti šalies demokratišką, jeigu jos teismų sistema ne, nefunkcionuoja. Turime padaryti viską, kad uh, padėtume Indijai modernizuoti jos teismų e, sistemą. Ačiū. Alde frakcijos vardu. Pone Jana Tum, vienai minutiai. Ačiū pirmininkė. sunkumai, su kuriais susidūrė estų laivų apsaugininkai, yra situacija, kurioje gali atsidurti bet kiekvienas Europos pilietis. Indija yra viena didžiausių demokratiškų valstybių pasaulyje, tačiau turime nepamiršti, kad demokratiškų procedūrų egzistavimas reiškia, jog e, žmogaus teisės arba teisė į bešališką teismą yra automatiškai ginamos. Nenorėčiau vertinti šiandien Indijos teismų, procedūrų ar įstatymų, tačiau pagal traptautinę teisę ši procedūra užsitęsė per ilgai. Estijos e, ir kitų šalių piliečiai atsidūrė labai sudėtingoje padėtyje. Laivų e, apsaugininkai netgi e, pasėmė paskolas, nes jie negalėjo išgyventi tuos porą metų. Jų šeimų nariai atsidūrė labai sunkioje padėtyje. Mūsų šalių konsulatai Europos Sąjungos taip pat dirba, bet jie siunčia atitinkamus signalus. Reikia suteikti diplomatinę pagalbą visiems. E FDD frakcijos vardu ponas Arnut. Aš labai gerbiu Indijos žmonės ir Indijos vyriausybę, gerbiu Indijos suverenitetą ir suprantu, kad e, šiuose bylose, dėl šių bylų susiformavo labai sudėtinga situacija. Turime nepakengti Indijos ir Didžiosios Britanijos santykiams, Tačiau manau, kad e, remiantis dabartinę situaciją galima kai ko reikalauti. Manau, kad Indijos, žinau, kad Indijos vyriausybė išreiškė būkštavimus dėl turėtų ginklų, dėl, dėl laivų darbuotojų turėtų ginklų. Tai susijęs su įvykiais Mumbai 2000. Anksčiau. Tačiau E, rinkėjai iš mano apygardos taip pat kai ko tikėjosi ir darė kai kurias prieldas. Jie mane, kad jie veikia laikydamiesi e, įstatymų ir kad jie kovoja su pratavimu. Jie dirbo Amerikos įmoniai, jie nieko nepadarė. Jie tikrai nepažydė Indijos interesų. Ne, jie nebūtinai žinojo, kad jų turimi ginklai buvo neteisėti. Ir tokiu atveju uh, abejoju, ar tolesnis tų asmenų įkalinimas kažkaip atitinka viešą interesą. Noriu paraginti Indiją peržiūrėti bylą ir išlaisvinti e, Junktinės karalystės, Italijos ir Estų piliečius, kurie atsidūrė situacijoje, dėl kurios jie visiškai nėra atsakingi. Ačiū, toliau pasisakymai pagal procedūrą. Prašau, prašau žodžio, ponas Kaputo. Grazie, Presidente. E Ačiū, ponė pirmininkė. Praėjo metai. Mes prieš metus buvome prieėmę jau rezoliuciją dėl Italijos jūreivių, Aton ir Džironė, kurie 2012-aisiais Indijoje buvo areštuoti ir tos ilgos procedūros pabaigos nematyti. Vyko Hagos arbitražo teisme e, posėdis ir buvo nuspręsta šį klausimą atskirti nuo kitų e, klausimų. Italijos jūreivių atveju atskirai nagrinėti. Nenorėčiau, kad šis klausimas būtų E, laikomas kaip ES silpnumas. Turime pamatyti, kad tai yra didelis žmogaus teisų pažeidimas. Italijos jūreiviai ir kiti piliečiai yra sulaikyti Indijoje. Indija turi laikytis e, žmogaus teisų užtikrinimo principų. Manau, kad tą problemą būtina išspręsti ir Indija turėtų žinoti, kad ir koks bus rimtas sprendimas, tai tas sprendimas turės įtakos santykiams tarp ES ir Indijos. Ačiū. Kolega Jakovčič, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Žinau, kad dedate daug pastangų ir norite, kad, vis, kad tai visus būtų kreiptam, kreipiamasi mūsų kalbomis. E, žodis zamenį kruotiškai reiškia deputatas. E, geriau būtų žodis zastupnik, kas reiškia parlamento narys. E, šiaip tai ačiū Jums už tokias pastangas. Dabar norėčiau atkreipti dėmesį tą absurdišką situaciją, kai žmonės norėjo tik vieno - apsaugoti save ir kitus. Jie buvo kovotojai su piratavimu, dalyvavo kovo su piratais misijoje ir galiausiai dėl viso to pateko į kalėjimą. Kas jiems atsitiko? Atsitiko štai, kas jie sulaikyti, jie penkis metus turės kalėti, jeigu jų neišgelbėsime diplomatijos veiksmų dėka. Jeigu apie, apie Italijos jūreivius nėra labai tikslių nuostatų rezoliucijoje, tačiau nemanau, kad jūs reikėtų rezoliucijoje minėti, nes jiems teikiama pagalba kitais keliais. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas. E, pone deputatė Jakovčič, dėkoju. Šį kartą pavartojate savokas zastupniko. Dabar žodis poniai Morvai, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Esu viena iš tų euroskeptikių Europos parlamento narių, bet taip pat esu ir baudžiamosios teisės specialistė. Džiaugiuosi, kad tada, kai ES piliečiai yra patekę į kalėjimą trečiosiuose šalyse, tolimuose trečiosiuose šalyse, tai tuomet ES bando apsaugoti juos. Ir teikia jiems didesnį negu paprasta konsulinė apsauga. Tačiau turiu pasakyti, šį beitą ponui Dėvą. Nesutinku su juo, kad turime mokyti Indiją dėl įkalinimo bausmių. Savo apygardoje turiu poną Bekę. Jis iš ankstinio sulaikymo metu Rumunijoje kalėjo. Tris mėnesius jau trunka jo kalinimas ir Rumunijos valdžia kol kas dar nepateikė jokių įrodymų. Jis yra atkirstas nuo išorės pasaulio, įskaitant jam artimų žmonės ir tas iki teisminis tyrimas yra jau savotiška bausmė. Dėkui. Dabar, sako pirmininkas, ar, a, ponia Morovai, atsakysite klausimą pagal mėnosios kortelės procedūrą? Prašau. Pone Dieva, prašau klausti. Pone Morvai, na suprantu, kad mūsų laikais įkalinti žmonės, jūs įkalintus laikyti dviejus metus ir ne, neužtikrinims teismo proceso yra neprimtina, ar sutinkate su tuo. Aš tik tiek ir norėjau pasakyti. Du metus Indijos valdžia kalina tos žmonės. Ir Norėčiau pasakyti, kad tie žmonės apskritai įkalinti neturėtų būti, nes jie nieko nepadarė. Gerai, kad dar jų nesušaudė. Tačiau jūs sakote, kad negalima mokyti Indijos. Be abejo, mes visi sakome, kad tie žmonės turėjo būti teisiami žymiai anksčiau. Ačiū. Pone Morvai. Dėl to sutinku su ponu Dieva. Negalima laikyti kalintų žmonių dviejus metus jie seniai jau turėjo sulaukti teismo. Aš tiesiog bandau pasakyti, kad mes turime tą pačią problemą Europos Sąjungoje. Tai taip pat yra netoleruotina situacija. Ir tai yra tas dalykas, kurį patys turim pas save taip pat susitvarkyti prieš mokydami kitus. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas. Dar viena belinoji kortelė, ponė Morvai. Kolega Funzulica nori jūsų klausti. Prašau, klauskite. Pone kolegė Morvai, jūs sakėte, kad esate baudžiamosios teisės specialistė. Kalbėjote apie Vengrą kaltinamą Rumunijoje. Ar žinote, kokie kaltinimai yra pateikti tam piliečiui Rumunijoje? Tuo pat metu yra susirimas tarp Vengrijos ir Rumunijos, Europos Sąjungos valstybių bendradarbiauti tokiuose bylose. Tai yra visiškai ne tas pats, kaip ES piliečiai įkalinti Indijoje. Situacija visiškai netokia. Ar žinojote tai? Atsakymas. Puikiai žinau, kad Vengrijos pilietis yra kaltinamas norų įvykdyti teroristinį išpolį. Kaltinimai labai rimti. Jis buvo sulaikytas Jau dabar trys mėnesiai kaip jis sulaikytas, o Rumunijos valdžia kol kas nepateikė jokių įrodymų e, šiam asmeniui. Na, netaip svarbu, kokie rimti yra tie įrodymai Europoje. Tačiau sulaikytas asmuo turi turėti teisę palaikyti kontaktus su savo šeima, nes iki teisminis sulaikimas neturi būti bausmės dalim. E, ponas Mimica, prašau. Thank you, Mr. President. Ačiū, ponia pirmininkė, gerbiami nariai. Noriu padėkoti Jums už Jūsų įnašą į šią diskusiją, kurios rezultatas yra Europos parlamento rezoliucija. Mes pritarėme Jūsų nuogastavimams. Prieš du metai netikrumo prisidėjo prie visų susijusių asmenų agonijos. Mes atžiai stebėjome situaciją, į kurią pakliuvo Junktinės karalystės ir Estijos e, apsaugos pareigūnai, palaikėme ryšį su, es, ryšius su Estijos ir Junktinės karalystės e, institucijomis, kaip reikia daryti, kai kalbama apie piliečių apsaugą. Šis atvejis buvo keletą kartų aptartas su Indijos E, puse pastaraisiais mėnesiais ši byla turi neigiamą poveikį pasauliniai kovai su piratavimu <clears throat> tuo metu, kai tarptautinė bendruomenė turėtų stiprinti bendradarbiavimą ir kartu kovoti su naujomis grėsmėmis. Neseniai sužinome, kad Tamilnadų teismas nuteisė apsaugininkus penkeriems metams ir paskyriems bausmę, baudą. E, taip e, panaikinamas e, žemesnio lygio teismo išteisinimą. Mes dabar žinome, kad jie apeliuoja, teikia apeliaciją dėl šio sprendimo. Visa tai yra netikėtos žinios. Norėčiau e, priminti Jums, ką pasakė Estijos teisingumo ministrė Marina Kalyra. Žmogiška, žmogiškąją prasme aš be abejo tikėjausi pozityvaus rezultato, bet nepaisant nuosprendžio mes ir toliau teiksime tam, kad žmonės grįžtų, tie vyrai grįžtų namo. Reikia rasti sprendimą, kaip galima greičiau. Mes ir toliau palaikysime ryšius su Estijos ir Junktinės karalystės institucijomis ateityje per tolesnį teisminio proceso etapą. O kai dėl Italijos dviejų jūreivių, nors mes visiškai gerbėme Europos parlamento rezoliucijos turinį ir apimti, Noriu pakartoti, kad reikia rasti sprendimą kaip galima greičiau. E, Europos Sąjunga pastarosius keturis metus e, kelia šį klausimą su Indijos puse, e, visą laiką teikdama, kad reikia greito sprendimo priimtino abiem pusėm, laikantis tarnės teisės. Tarnės teisės laikymas jis reiškia ne tik Junktinių tautų konvencijos dėl jūrų teisės laikymosi, bet ir e, Junktinių tautų konvencijų dėl žmogaus teisų. Sprendimas inicijuoti tarptautinį arbitražą pagal jų e, tautų jūros teisę yra tinkamas žingsnis, tinkama kryptimi. Gerbiami parlamento nariai, galite pasikliauti mumis, kad mes ir toliau stebėsime visų ES piliečių sulaikytų Indijoje situaciją ir toliau koordinuosime tolesnius veiksmus su valstybėmis narėmis. Ačiū. Ačiū, ponė komisijos nariai. Gavau rezoliucijų projektus. Diskusijos šią temą baigiamos, o balsuosime dėl jos iškart, kai tik.